Vielen Dank. Sie können sich ruhig wieder setzen. Wir haben Ihre Schilder gesehen. Ačiū. Prašau visų susėsti. E, mačiau jūsų plakatus. E, nuotraukos taip pat padarytos. Galite būti ramus. E, išklausę pono Korvin Mikės pasiaiškinimo ir pagal 166 taisyklę nusprendžiau pritaikyti bausmę jam dėl jo neprimtinų pastabų apie Afrikos migrantus 7 e, birželio plenarnėje sesijoje. Durch diese Sanktion verliert Herr Korwin Mikke seinen Anspruch ši bausmė reikš, kad jis dešimt dienų negaus e, e, dieninių išmokų ir taip pat bus suspenduota jo veikla parlamente bei parlamento institucijomse penkias dienas. E, ir ta, tas laikotarpis prasidės šių metų rugsėjo 12 dieną. Apie mano sprendimas, ponas Korvin Mikė informuotas šį rytą, mane informavo, kad šį rytą parlamente jis vėl kalbėjo ir padarė pareiškimų, kuriuos aš peržiūrėsiu. Ir jeigu e, tai e, e, liečia mane ir jeigu tai buvo rasistiniai pasisakymai, tai už šį atvejį taip pat bus numatyta bausmi. Periname prie balsavimų. Visų pirma, balsuosime dėl albinizmų sergančių asmenų padėties Afrikoje. Ir būtent šiame kontekste minėtos kolega ir pasisakė. Taigi dėl padėties